Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Mėly kolegos. Kar... Abu pirmininkai, abiejų komentatai džiaugiasi jūs matydami susirinkusius į bendrą abiejų komiteto posėdį. Kalbame svarbę temą apie finansinių interesų apsaugą. Komisija yra parengusi pasiūlymo projektą. Na, ir mes e, turime du pranešėjus abiejose komitetuose, kurie rengia savo pranešimus. Na, ir pirmiausia, noriu paklausti, ar pritarite darbo tvarkiai. Nematau, kad kas nors norėtų ją pakeisti. Todėl atkreipsiu jūsų dėmesį į vertimo režimo. Ir tai, kad šis posėdis yra transliuojamas internetu. Toliau 22 sausio posėdžio protokolo tvirtinimas. Ar norima ką nors pakoreguoti? Ne. Jeigu ne, tuomet laikysime, kad protokolas patvirtintas ir galime pradėti svarstyti ketvirtąjį klausimą, tačiau prieš tai norėčiau suteikti Lybė komiteto pirmininkui žodį. Eh, Herr Grasle, Erste, Herr Grasle. Ja. Also der Kollege Lopez Aguilar. Äh Panas Lopez Aguilar netars jokio žanginio žodžio, iš karto norime pereiti prie temos, kurią turime svarstyti ir sutikime žodę mūsų pranešėjai iš biudžeto kontrolės komiteto, ponė Greslė, ir jai suteikti žodį dabar. Ačiū, noriu pasveikinti su kita pranešėja. Turime daugiau kaip šimtą praneš... pakeitimų iš e, abiejų komitetų kolegų. Vakar, vakar vyko pirmas šešėlinių pranešėjų posėdis ir malonu pasakyti, kad ne vienas šešėlinis pranešėjas netėjo, tai reiškia turbūt, kad problemų jokių nėra. Abi pranešėjos pasiūlys e, tokios pozicijos, kurie atitinka svarbiausius pranešimo aspektus. Tai yra tai, ką mes numatome įtraukti į pranešimą dėl e, minimalių sankcijų, tai yra svarbiausi dalykai, dalykai ir tai turėtų būti e, numatyta balsavimo sąraše ir nepritarsime jokiems pakeitimams, kurie prieštarautų mūsų pozicijai. Mes norime, kad liktų PVM, minimalios ir maksimalios sankcijos. Yra keletas papildomų dalykų, kurie įtraukti taip pat, nes jeigu numatome, atsiprašau, nepritarsime Pritarsime e, aps, e, išplėtimui tos apsaugos nuo finansinių interesų pažeidimo į kitas rytis. Taigi visi kompromisai yra išdalinti vakar. Nežinau, ar ponia Weber yra čia salėje. Mes norėjome su ją pasikalbėti apie jos pakeitimus, nes ne visiškai suprantame, kaip jos interpretuoti. Tačiau tai padarysime dvišalių pagrindų susisieksime su ją. Taigi, tokia yra pagrindinė pozicija mūsų pranešime ir mūsų požiūris į pakeitimus. Atitinkamai parengsime ir balsavimo sąrašą, jis bus netrukus paskelbtas. Dar mums reikia pasišnekėti, kaip sakiau, su ponė Weber ir pateiksime balsavimo sąrašą, kai tik galima greičiau. Ir aišku, mes esame atviros jūsų pasiūlymams, jūsų klausimams. Sutarėme, kad mes nepritarėme teisiniam pagrindui direktyvai. Biudžeto kontrolės komitetas vis dar mano, kad pagrindas yra 354 straipsnis. Taip pat dėl e, Eurojusto įtraukimo pagal 15.1 straipsnį. Tai yra vieninteliai dalykai, dėl kurių mes nesutarėme su pasiūlymu Taigi, e, tų dalykų nerekomenduosime, tiems dalykams nerekomenduosime pritarsi, pritarti, tačiau kitiems dalykams rekomenduosime pritarti. Taigi tiek e, mano informacijos. Ačiū už puikų bendradarbiavimą. Ja, vielen Dank, Frau Kressle, und ich übergebe jetzt an den Vors. Dėkojame, poniai. Greslė sudėksiu žodį piliečių laisvių komiteto pirmininkui. And good morning. Good morning, everybody. Dėkui ir visiems Labas rytas, mūsų kolegė, ponė Greslė, visiškai teisingai išdėstė, kad dirbome drauge, bendradarbiavimas buvo vaisingas, esame pasirengę svarstyti pateiktus pakeitimus, tad visų pirma reikia pagirti gerą bendradarbiavimą tarp abiejų pranešėjų. Po gana ilgų diskusijų mums pavyko suformuluoti bendrą viziją, kuri išdėstyta bendrai parengtame pranešime. Tad e, nesustosime ties e, kiekvienu pakeitimu atskirai, o verčiau sustelksime ties tų pakeitimų grupėmis, blokais. Visų pirma, yra nesutariama dėl teisinio pagrindo, toks yra faktas, tačiau e, sutarėme dėl sukčiavimo susijusio su PVM. Čia pakeitimai nuo 35 iki 38, 49, 50 buvo nutarta, kad iš e, taikymos ryties e, reikia kai kurios dalykus išimti, tačiau sutarėme dėl PVM įtraukimo. E, dėl pasiūlymų siūlyti griežtesnės sankcijas esame pasirengę siekti kompromiso, kad galima būtų įtvirtinti stipres galės nacionalinėje teisėje, taigi pritarėme kompromisiniam tekstui. Tas pats pasakytina apie veiksmingą ir e, ekvivalentišką apsaugą. Buvo sutarta dėl tos savokos e, ir dėl konkrečių įsipareigojimų laužimo. Pone Greslė pasiūlė e, kompromisinio teksto formuluotės. E, eina kalba apie 57, 59 ir 61 pakeitimus. <clears throat> Siekiant priimtino kompromiso čia taip pat matome manevro laisvės. Dėl minimalių sankcijų išbraukimo tai yra esminis dalykas, kalbame čia apie baudžiamusias teisės formavimą, taigi Europos parlamentas tampa baudžiamosios teisės formavimo institucija, bet turime atsižvelgti, kad valstybių narių e, teisinės sistemas skiriasi ir e, reikia dar e, nueiti nemažai kelio, kad galima būtų priartėti prie požiūrio, kuris daugiau ar mažiau vienodai apibrėžtų baudžiamosios nusikaltimus ir baudžiamasias sankcijas visose valstybėse narėse. Tačiau mes laikomės principą, kad reikia nuorodos į e, mažiausias minimalias sankcijas ir e, taip pat esame sutarę šiek tiek nesutarti dėl Eurojust galim, gal, galimos rolės ateityje, bet e, pakeitimuose nuo 96 iki 100 mes e, nusprendėme ieškoti kompromiso, kaip kad paaiškino ponė Greslė, stengiantis e, kur tik tai manoma pasiekti sutarimo. Taigi aš džiaugiuosi ir e, dėkoju už bendrą darbą, kuris išsivystė ir konstatuoju, kad nepaisant e, gana sudėtingų procedūrų dėl e, tam tikrų darbo taisyklių reikalavimų šiame parlamente, pagal kurias daugiau kaip vienas komitetas e, gal ir pernelyg dažnai privalo dirbti drauge ir E, sutarti dėl sudėtingų procedūrų. Mes vis tik tai sugebėjome pasiekti pozityvių rezultatų, tad galime save dėl to pasveikinti. Dėkojame dviems pranešėjams. Galime tikėtis e, gana gyvios politinės diskusijos ir dabar jau galėtume grįžti prie pakeitimo. Kokiu būtų pasisakymu? Ačiū pirmininkė, aš noriu įsitikinti, kad abu pranešėjus teisingai supratau. Sutarėte dėl to, kad pakeisite teisinę bazę ir pereisite prie 83 straipsnio. Regis, kad e, neįvyko taip. E, tiesą sakant, e, paaiškinant e, dėl tos esminės minties, kad nuo pat pradžios uh, biudžeto kontrolės komitetas laikosi 325 straipsnio, tuo tarpu, kai lybė komitetas 83-ojo. Taigi, jūs sutarėte nesutarti, ar ne? Kadangi dirbu lybėje, tai e, mūsų požiūrį laikau teisingų požiūrių. Toliau, abu pranešėjai kalbėjo apie minimalės sankcijas ir kiek suprantu, jūs radote tokį sutarimą, kuris numato, kad tos minimalios sankcijos vis dar išlieka tekste. Jeigu taip iš tikrųjų taip yra, tai žaliesiems tai keltų didelių problemų. Jūs paminėjote, kad mes matome, kaip baudžiamoji teisė dabar yra formuojama. Mhm Mums atrodo, kad nelaikas dabar tokį procesą pradėti. Jūs paminėjote kompromisą ir aš nesu tikra, ar norėsime jam tokiam kompromisai pritarti. Ir trečioji mano mintis. Um, I, and, and I personally am making up my... Viskas susiję su mokestiniais sukčiavimais, bet jeigu pateks tie dalykai į taikymo sritį, ar viskas tada pereis į Europos prokuroro rankas, paliekant nacionalinius prokurorus nuo šalyje, o tai reikš, kad nebeliks stimulo nacionalinių lygmenių kovoti su vadinamaisiais FAT sukčiavimais. E, e, turint galvoje, kad vienas procentas nuo PVM dabar eina į ES biudžetą, tai mums keltų nemažai problemų. Uh, Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w kontekście omawianej dyrektywy chciałbym poprosić o poprawek 30. Šios direktyvos kontekste aš norėčiau paprašyti jūsų palaikyti 35, 46, 35 pakeitimus. Visų pirma, teisinis pagrindas. 113 e, straipsnis. Čia yra sakoma, jog klausimai susiję su PVM yra e, tarybos e, prerogatyva. Tad kitas bet koks teisinis pagrindas prieštarautų sutarties nuostatams, net jeigu ir būtų sąsaja su PVM sukčiavimu, e, sukčiavimu PVM srityje ar biudžeto srityje, tai nebūtų įmanoma išplėsti šitos direktyvos nuostatų visus klausimus susijusius su PVM, ypač turint omenyje, kad e, Europos komisija nustatė labai sudėtingą apskaičiavimų metodologiją ir čia nėra remiamasi realiais duomenimis. Aš e, manau, kad e, tas pagrindas, teisinis pagrindas turėtų būti kaip įmanoma platesnis, tačiau kita vertus turime nepamiršti, kad čia kalba sukasi ir apie baudžiamąją atsakomybę. Ir turime prisiminti, jog čia kalba sukasi ne tik apie PVM, nes visa tai, kas kelia problemų biudžetui, nacionalinių lygmenių, kelia problemų ir ES biudžetui. Tad, uh, PVM sukčiavimas nebūtinai nebūtinai tiesiogiai nulėmė trūkumą ES biudžeto lygmenių. Jeigu finansiniai interesai bus deramai įtvirtinti PVM direktyvoje, tai išplės ES e, kompetent, parlamento sritį, Europos parlamento kompetencijos sritį. Kita vertus, PVM, kur, PVM nėra pakankamas kriterijus čia ir turime nepamiršti, jog sutartyje yra pagrindinės nuostatos dėl e, finansinio interesų apsaugos. Gali būti labai daug, gali būti iki 16 tūkstančių naujų bylų dėl sukčiavimo PVM srityje, todėl aš norėčiau, kad būtų atsižvelgta į tuos pakeitimus, kuriuos aš minėjau. Gibt es weitere Wortmeldungen aus der Mitte jetzt äh, der beiden? Ar bus daugiau pastabų iš abiejų komitetų narių? Atrodo, kad taip nėra. Norėčiau komisijos atstovo pono Šrioderio, ponios Šrioder pasisakyti dabar ir ponas Kul iš Olafo galėtų pristatyti savo pozicijas. Kas norėtų pirmas? Pone Šrioder. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas. Visų pirma, norime padėkoti pranešėjams ir kitiems parlamento nariams už pateiktus pakeitimus dėl šio svarbaus pasiūlymo, kaip apsaugoti geriau ES finansinius interesus. Procesas buvo iš tiesų gana ilgas, tačiau vis tiek mes manome, kad einame, e, judame į priekį pakankamai gerai ir mes atidžiai išklausėme abiejų pranešėjų nuomonės ir iš komisijos pusės pasakysiu, kad mes esame patenkinti rezultatu, ypač dėl to, kad galima buvo rasti kompromisų dėl tų elementų, kurie komisija atrodo ypatingai svarbus šiame pasiūlyme. Tai yra visų pirma, kad parlamentas nutarė pritarti komisijai dėl pažeidimų, sukčiavimų ir kitų susijusių dalykų apibriešties. Komisija nori taip pat praplėsti e, taikymos rytį, tai yra gerai. Antras svarbus elementas yra sankcijų režimas. Iš tiesų, e, mes esame baudžiamosios teisės rytyje, nepaisant to, mes manome, kad remiantis e, esame patirtimi, tai yra tie pažydimai, kuriems reikia atgrasančio režimo, kad būtų užkirstas jiems kelias. Todėl mes labai džiaugiamės sus, sustarimu tarp pranešėjų dėl minimalių ir maksimalių nuobaudų. Žinome, kad tai yra jautrus klausimas, tačiau tai, kas e, yra patikta ant stalo, yra labai gera pradžia trialogams, kurie turėtų prasidėti e, kažkurio metu trialogams tarp e, tarybos ir parlamento, o komisija, aišku, palengvins tą diskusiją. Taip pat Dar nebuvo paminėtas e, laiko apribojimas, tačiau, kaip sprantame iš pakeitimų, kad yra sutarta tarp dviejų komitetų pritarti komisijai pirmą kartą nustatyti aiškias e, taisyklės dėl e, laiko apribojimų tiems pažeidimams. Ir man atrodo, kad direktyvoje tai yra labai svarbus pasiūlymas, kad pažeidimai pažymas nebūtų taikomas senatis, dėl jų nebūtų galima e, persekioti, nes praeitie tai yra sukėlę daug problemų. Todėl reikia pradėti diskusijas su taryba, kuri laikosi kitokios nuomonės. Galbūt labai trumpai dėl teisinio pagrindo mes atsižvelgėme į tai, kad yra nesudarimas tarp komitetų. Komisija išlaiko savo E, poziciją dėl 325 straipsnio. Ir galbūt galėčiau atsakyti į ponios Sargentinį klausimą dėl PVM klausimo ir pasiekmių e, kilsiančių Europos, viešą, Europos prokuroro biurui. Čia turime du pasiūlymus. Tai yra esminės baudžiamosios teisės klausimas ir mes manome, kad PVM turėtų būti įtrauktas į Europos finansinių interesų apibriežti. Antras pasiūlymas, kaip žinote, yra dėl to, kad būtų įkurtas prokuroro, įkurta prokuroro tarnyba, kuri yra siejama su šia direktyva. Taigi, aišku, jeigu PVM nebūtų įtraukta į direktyvą, prokuroros neturėtų kompetencijos e, e, tirti ir persekyti tokių pažeidimų susijusių su PVM. Gali būti, kad pasiūlyme dėl prokuroro tarnybos bus rastas sprendimas, sakant, kad e, prokuroras ne, nėra atsakingas už kiekvieną PVM atvejį ir galų gale tai priklausys nuo to, kai bus apibriešta prokuroro kompetencija, kurią nustatys teisės akto leidėjai. Kol kas komisijos siūlo būtent, kad parlamentas būtų kompetentinga, Europos, tai yra Europos prokuroro taryba būtų e, kompetentinga PVM atveju, tačiau dar e, tai paaiškės per diskusijas tarp parlamento ir tarybos. Aš manau, kad e, pasiūlyme dėl prokuroro tarnybos dar bus rastas sprendimas, sakant, kad prokuroras būtų atsakingas už rimtesnius PVM atvejus, o Už smulkensius būtų atsakingos nacionalinės institucijos, tačiau šį klausimą dar reikia aptarti detaliau. Ačiū. Ja, vielen Dank. Äh, Ačiū. Ar ponas Kul iš Olafą norėtų pridurti ką nors? Ja, vielen Dank. Vielleicht einfach nur noch eine kurze Bemerkung. Dėkoju, tik vieną trumpą pastabėlę. Visiškai pritariu tam, ką ką tik išdėstė Aleksandra. Neturime pamiršti, kaip svarbu yra derinti įstatymus, ypač galvojant apie Europos prokuroro galimo įsteigimo kontekstą. Europos prokuroras daugelės ryčių turės bendradarbiauti su nacionaliniais prokurorais, ypač kai kalbama apie materialėje teisę. Ir e, nekarta jau buvo minėta, kad e, tai e, pareikalaus didesnio teisinio suderinimo ir suartinimo. Tai labai svarbus elementai, kalbant apie PVM ir teisingumo teismo ankstesnius sprendimus e, galime teikti, kad geriausia, geriausias teisinis pagrindas būtų 325 straipsnis, nes jo formuluotės yra tikslesnės negu 83. 325 e, kalba apie e, veiksmingas ir ekvivalentiškas priemonės e, ginant sąjungos finansinius interesus. E, tuo tarpu kaip 83-asis kalba tik tai apie minimales priemonės. Taigi e, šią prasme 325 straipsnis teisiškai kalbant yra daug praktiškesnis pasirinkimas ir todėl mes galvojame, kad tai būtų teisingiausias būdas. Dėkojame dabar ponė Greslė, pranešėja. Noriu paklausti, koks bus parlamento vaidmuo. 325 e, straipsnis suteikia mums galimybę dalyvauti bendrame sprendimų prieimime, tuo tarpu 83-asis ne, todėl mes ir galvojame, kad reiktų žengti pirmąjį žingsnį ir paskui žiūrėti, kaip viskas vystosi. Kai kurie norėtų pradėti iš antro galo, bet aš e, noriu jūs įspėti, kad e, Europos parlamento pozicija būtent tokia. <clears throat> E, turėjome taip pat ir balsavimą lybę komitete. Svarbu, kad nesitrauktume atgal. PVM dalykai yra mūsų kompetencijos rytis pagal vadinamąją PIF konvenciją. E, kolega visai teisingai sako, kad e, dėl e, PVM sukčiavimo kiekvienais metais tarp valstybinių mastų patirimi didžiuliai nuostoliai, todėl iš tikrųjų tie dalykai turi būti persekiojami pagal baudžiamąją teisę. Aš manau, kad Europos parlamentas čia gali atnešti tam tikrą pridėtinę vertę, neturime nusišalinti e, suprantu ponios e, Sargentinį pastabas, e, iš tikrųjų dėl e, labai sudėtingų detalių gali atsitikti taip, kad Europos prokuratūra būtų paskandinta tokiuose bylose, bet tai reikia spręsti e, direktyvoje dėl Europos prokuroro institucijos. E, Verčiau e, giliau panalizuokime tai dalykus, e, pasižiūrėkime, kokią patirtį esame sukaupę, dirbdami su OLAF. Ir tuos dalykus išspręskime e, reglamente dėl Europos prokuroro. Taip pat žinome, kad dėja nacionalinės prokuratūros ne visada visas bylas e, gali sėkmingai užbaigti ir turime užtikrinti, kad jeigu atsiras Europos prokuratūra, ji būtų gerai parengta efektyviai veikti. E, minimalios sankcijos, aš manau, tai yra Olandijos problema, mes tą žinome. Bet kas atsitiks, jeigu mes numatysime minimalės sankcijas? Tada galime apskritai visko atsisakyti, visi darys, ką nori, rezultatai bus skirtingi ir e, organizuotas nusikalstamumas tiesiog laisvoje rinkoje e, ims ieškoti e, E, veikimui vietos ten, kur baudžiamasis sankcijos yra mažiausios. Taigi parlamentas negali e, likti nuo šalyje, negalime kurti teisinio vakumo. Taigi sankcijų reikalas, mano manimu, yra labai labai svarbus reikalas ir neturi būti užmirštas. Na ir dar vienas dalykas, kol e, turiu galimybę pasakyti. E, dėl e, Europos prokuroro institucijos e, Europos parlamentas ir biudžeto kontrolės komitetas yra pasakęs už tai, kad Europos parlamentas turėtų turėti galių dalyvauti paskiriant, parenkant Europos prokurorą. Mm, turime sukurti tam tikrą paskirimo procedūrą, kuri numatytų ir paskirimo, ir pašalinimo galimybę. <clears throat> E, turime jau pateiktus pasiūlymus, bet jie nėra pakankamai toli užgriebentys. Mes turime užtikrinti, garantuoti, kad viskas vyks teisingai, kad e, neatsitiktų taip, kad Europos e, prokuroras visiškai nebūtų kontroliuojamas. Aš manau, kad teisės viršinybės požiūriu tai būtų neteisinga Taigi paskyrimo ir e, pašalinimo klausimas, kalbant apie Europos prokurorą, dar nėra išspręstas ir juos, tuos klausimus reikia spręsti. E, kol kas e, nenumatyta, kad e, lybė komitete būtų balsuojama dėl biudžeto kontrolės komiteto pakeitimų. Gaila, kad taip yra. Panas Torės. E, taip e, visiškai suprantu, kad tema yra labai sudėtinga ir e, reaguojant į pasakytas mintis ir pirmiausia į tai, ką sakė ponia Sargentinį, gal ponas Agilar vėliau taip pat panorės į tai sureaguoti. Tai ponia Sargentinį minėjo minikalių bausmių problema, bet tai nėra vien tik tai Niderlandų problema ir nėra susiję vien tik tai su diskusija Niderlanduose. Aš noriu paklausti komisijos, kaip tie dalykai dabar e, ryškėja jūsų pokalbėse su valstybėmis narėmis. Biudžeto kontrolės komitete pirmiausia mes e, esame suinteresuoti ES finansinių interesų apsaugą. Nors reikia pripažinti, kad e, kai kurie parlamento nariai galvoja, kad ši direktyva turėtų pasitarnauti tam tikrų perėjimų į baudžiamosios teisės srityje. Čia mm, aiškaus sutarimo Europos parlamente dar nėra. Pavyzdžiui, liberalams bent jau šiame etape aišku, kad yra nemaži nuomonių skirtumai, reikia dar veikti nemažai kliučių. Nežinau, ar ponas Agilar norėtų pasakyti šiuo klausimu, o paskui aš paprašysiu komisijos sureaguoti ir pasakyti apie e, savo e, dėrybą su valstybėmis narėmis. Ponas Agilar. Ačiū, man nereikia ilgai kalbėti, aš galiu rezumuoti. E, Neatsitiktinai, ponia Greslai, ir aš kaip pranešėjai susitarėme dėl bendros pozicijos su, su kiekvienais keliais e, atvejais, kuomet mes laikomės skirtingų pozicijų. Jinai pristatė bendrą filosofinę poziciją dėl pakeitimų ir, ir aš pritariu jos e, pozicijai dideliu mastu. Tai galiu pridėti, kad dėl teisinio pagrindo nuo pat diskusijų pradžios mes aiškiai nesu, nesutarėme dėl savo pozicijų. Aišku, aš suprantu, kad 325 straipsnis viską palengvina parengti direktyvą, kur, pagal kurią būtų sustiprintas parlamento vaidmuo, o 83 straipsnis e, labiau įtraukia tarybą. Todėl yra sunkiau numatyti tolesnius baudžiamosios teisės plėtojimo e, dalykus. Tačiau teoriškai būtent tokia mintis ir yra, kad e, Europos parlamentas pirmą kartą imtųsi kurti baudžiamąją teisę ir ne neribotai, bet ribotų klausimų skaičiumi, kurie yra beje konkrečiai išvardyti 83 straipsnėje. Korupcija, pinigų plavimas, terorizmas, prekyba žmonėmis Yra daug tarp valstybinių rimtų nusikaltimų, kuriuos, su kuriais reikia kovoti pagal 83 straipsnį. Tačiau turint tai galvoje, reikia pasakyti, kad teisės tarnyba, parlamento teisės tarnyba pareiškė savo nuomonę ir kompetencija buvo paskirta komitetui, kuris yra lemiamas ir svarbiausias E, nustatyti teisinį pagrindą, tai yra jūri komitetas. Ir jūri komitetas e, tarė savo žodį, pasakė, tai yra 83 straipsnis. Ir mes su tuo sutinkame ne tik dėl to teorinio pagrindo, kurį išdėšiau, bet dėl to, kad Teisės reikalų komitetas pareiškė savo nuomonę, patikė galutinę nuomonę. Todėl mes ir laikomės 83 straipsnio, tačiau čia nebalsuosime blokų dėl šio klausimo. Kiekvienas komitetas balsuos pagal savo kriterijus. Taip pat yra tokia subtili, subtilus uh, suvokimas, skirtumas tarp to, kaip suvokamas uh, prokuroro biuras. Tai būtų, bus labai svarbus žingsnis į priekį siekiant sukurti bendrą sistemą, plėtoti teisinį bendradarbiavimą būdžiamosios taiksės rytyje, kaip tirti nusikaltimus, tiriant nusikaltimus, teikiant kaltinimus. Ir e, sprendžiant baudžiamosius atvejus turinčius reikšmės visai Europai. Aišku, kad e, tai vyks palaipsniui, visą tai neatsiras rytoj, bet turėtų atsirasti kada nors. Ir ne, mes matome, kad tai yra tolesnis, ne, tolesnis žingsniai, tuos, apie tos skirtumus e, kalbėjomės, jie įtraukti, tos diskusijos ir rezultatai įtraukti į pranešimo uh, projektą. Na, o dėl PVM. Tai aš manau, kad tai yra Europos ištekliai, Europos pajamos, finansiniai ištekliai, tam tikrų mastų, aišku, ir tam tikrų mastų tie ištekliai turi būti įtraukti į direktyvos taikymo sritį. Mes nekalbame apie bet, bet kokį sukčiavimą susijusiu su PVM, tačiau direktyva turi numatyti, kad e, būtų būdai kovoti su sukčiavimu prie, susijusiu su ES finansiniais interesais, būtent su sukčiavimu susijusiu su šiuo e, finansiniu ištekliumi ES. Nes ES gauna tam tikrą PVM dalį. PVM surinkama valstybės narėse. Todėl e, tai yra svarbu ES finansavimui. Na ir pagaliau dėl minimalių sankcijų. Tai yra svarbiausias klausimas ir ši direktyva būtent yra skirta tam nustatyti bendrus standartus dėl baudžiamųjų pažeidimų apibrieščių, e, dėl to elgesio, kuris būtų laikomas baudžiamojo nusikaltimu Europoje ir minimalių sankcijų nustatymų, kurias valstybės narės turės numatyti e, tos, kurios nenustačiusios tokių minimalių sankcijų. Tokia yra ir mintis būtent ir yra šioje direktyvoje, nes kitaip būtų paprasmiška kalbėti apie Europos baudžiamosios teisės kūrimą ar e, Europos parlamento vaidmenį, kuriant baudžiamąją teisę. Taigi reikia tam tikrų mastų nustatyti minimalias sankcijas, tai yra principinis dalykas ir todėl mes laikomės savo pozicijos. Ir man malonu, kad šią prasme mums pavyko susitarti, abiems komitetams pavyko susitarti ir parengti e, pranešimo projekto, kuriame laikomasi būtent šio principo. Ačiū. Uh, Labai ačiū. Dabar Noriu suteikti žodį komisijai. Ja, vielen Dank, Herr Teurer, zu der Frage der äh, Minimum. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėl minimalių baudžiamųjų sankcijų komisija norėtų pabrėžti, jog e, pakankamai dėlėme skaičiuje valstybių narių tokios minimalios sankcijos jau yra numatytos kovojant e, su pažeidimais finansinių interesų srityje, tad tai nėra kažkas labai naujo. Mūsų pasiūlymas remiasi atlikta analizė, o ta analizė atspindi realią situaciją valstybėse narėse, tačiau kol kas dar ne visose valstybėse narėse. Ir todėl mes ir siūlome tas minimalias sankcijas taikyti visur, kad būtų e, harmonizuotas šis reikalavimas. Ir čia nesisuka kalba apie teisinį pagrindą. Tiek 325, tiek 83 e, straipsnio antra dalis, kuri labiau patinka lybė komitetui, numato minimales sankcijas, jeigu yra pažeidžiami ES finansiniai interesai, esminiai finansiniai interesai. 325 straipsnis yra platesnio pobūdžio, o 83 straipsnis yra siauresnė pobūdžio, tačiau jis taip pat numato tokią galimybę. Jūs klausite, kokioje stadijoje yra tarybos darybos e, su valstybėmis narėmis šio klausimu. Daug palyginus valstybių narių, diplomatiškai tariant, gana skeptiškai žiūri į tokį pasiūlymą ir yra nemažai išlygų, kurias, kurias girdime iš jų tuomet, kai tik tai yra užsimenama apie minimalės sankcijas. Galbūt jūs pasakysit, kad tai nėra pirmas kartas. Aišku, valstybėms narėms apskritai baudžiamojui, e, baudžiamoji teisė galbūt e, yra toks dalykas, kuris iškart sukelia jų neigiamą reakciją. Ir problema yra ne tai, kad ES lygmenių tai siūloma. Problema yra ta, kad e, valstybės narės, nors ir e, turi kritinių pastabų, iš principo teigiamai tai žiūrėtų. Ir turime dabar e, siekti, kad nebebūtų tų e, išlygų iš jų pusės. Kitas klausimas, ar turime numatyti minelės sankcijas už e, visus pažeidimus? Manau, kad ne. Turime num, numatyti tas sankcijas už specifinius E, pažeidimus. Ir čia turime atskirai nagrinėti atskirus atvejus. Manau, kad esant tam tikriems specifiniams pažeidimams, e, dabar egzistuojančios sankcijos nėra, nėra pakankamai atgrasančios. Todėl e, turime keisti baudžiamųjų sankcijų nuostatas ir kitose sritise. Sutartis buvo sudaryta taip, kad ES teisėkura e, galėtų per direktyvas veikti ad hoc principu. Todėl manau, kad mūsų minimalių sankcijų pasiūlymas yra pagristas. Dėkoju. Ponas De Jong. Um, um, Dėkoju, panė pirmininkė. E, šiek tiek vėlavau, turėjau išeiti per diskusiją, už tai atsiprašau. E, bet turiu pasakyti keletą žodžių dėl minimaliųjų sankcijų. 2012 metais e, parlamentas patvirtino mano pranešimą apie materialėje baudžiamąją teisę. Ir pagrindinė to pranešimo mintis buvo, kad e, mes turime baudžiamosios teisės srityse elgtis nuosekliai. E, kai kalbame apie baudžiamąsias sankcijas e, pinigų padirbinėjimo srityje, McIntyre pranešimo kontekste buvo ilgų diskusijų dėl minimalių sankcijų ir e, eventualiai jų pabaigoje dauguma lybė komiteto narių pasisakė prieš tokias sankcijas. <clears throat> Aš galvoju, kad e, Jeigu norite būti nuoseklus, negalite pradėti nuo vieno pasiūlymų dėl minimalių sankcijų, tada prireikia horizontalaus požiūrio. Kaip komisija aiškino, reikia aiškinti, kokie būtų privalumai, e, trūkumai. E, paskui turime pereiti prie e, bausmių. Turime galvoti ar minimalios sankcijos atneša daugiau privalumų ar ne, ir paskui jau pereiti prie konkrečių teisėkuros pasiūlymų. Bet dabar mes matome, kad komisija staiga pateikė du pasiūlymus dėl minimalių sankcijų, dėl pinigų padirbinėjimo, kur su taryba sutarta tokių sankcijų neturėti, ir pateikė kitą pasiūlymą dėl e, finansinių interesų apsaugos. Komisija dabar jau uh, užima visiškai kitokią poziciją ir du pranešėjai sutarė dėl minimalių sankcijų. E, aš nemanau, kad e, socialdemokratai ir EPP visiškai sutarė dėl to ir dėl to esu patenkintas. Tačiau aš prisimenu, kad buvome horizontalioje grupėje susitikę su komisija būtent šiuo klausimu ir aš tada klausiau, ar e, būsime pasirengę prašyti, kad komisija parengtų savo komunikatą, užtikrinant e, horizontalų požiūrį su privalumų ir trūkumų analizė. Ir būtent EPP tada pasakė, kad ne, nereikia komisijos komunikato, diskusiją reikėtų baigti. Ir dabar, e, žinoma, aš džiaugiuosi. E, dabar esu nustebęs. E, žinoma, dabar situacija šiek tiek kitokia, nes dalyvauja ir biudžeto komitetas, kad kalbama vėl apie minimalias sankcijas. Aš manau, kad neišvengiamai reikia kalbėti, kaip tai bus susijęta su kova su pinigų padirbinėjimu, su Europos parlamento vaidmeniu ir taip toliau. Dėkoju. Ar yra dar norinčių pasisakyti iš e, piliečių teisų ar iš biudžeto kontrolės komiteto narių? Atrodo, kad ne. Vadinasi, suteiksiu žodį vėl pranešėjams. Pone Greslė. Norėjau sureaguoti į tai, ką sakė e, ponas Dejong ir jam pritarti. EPP, Europos liaudės partija, iš tikrųjų yra liaudės partija ir e, jūs ir matote to įrodymą. Ponas Dejong, e, aš neprašysiu, kad komisija komentuotų tuos dalykus, atsižvelgiant į komisijos analizę. Pirmininkas, ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Atrodo, kad ne. Tuomet visiems labai dėkui. Ponas Agilar, aš e, noriu tik pranešti lybė nariams, kurie dalyvauja šiame posėdėje, kad dabar mes jau turime pereiti į kitą posėdžių salę, tęsti lybė komiteto posėdį. Taigi mūsų salė bus Jan pastate 4Q2. Dėkuoju.